sutelkiant daug dėmesio partneriams e, siekiant e, šio tikslo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, Hatálásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzám a vita lezárásaként. Ačiū. Pateikti šeši pasiūlymai dėl rezoliucijų. Diskusiją baigiame. Dėl pietų Afrikos dėl darbo tvarkos taisyklių. Dėl e, kalnakasių streiko Pietų Afrikoje. Pone pirmininkė, kodėl man nesuteikėte galimybės pasisakyti? Man nebuvo suteikta galimybė pasakyti savo nuomonę Aš kreipiausi jūsų padėjėjus ir norėjau pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, tačiau jūs, ponia pirmininkė, visiškai ignoravote, ignoravote mano prašymą ir aš prašau jūsų pasiaiškinimo. Uh, right but... Ačiū, jūsų pavardė buvo įtraukta į sąrašą. Tačiau buvo, tik, buvo suteikta galimybė tik dviems asmenims pasisakyti ir aš suteikiau tą galimybę kalbėti tiems, kurie užsirašė pirmiau. Taigi, o dabar balsuosime dėl šešių pasiūlymų dėl rezoliucijų, kurias pateikė šešios frakcijos, pakeitimo nėra. Taigi, bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos ir mes už jį balsuosime. Kas už? kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Kitas klausimas - balsavimas dėl šešių pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl rohinių musulmonų persikiojimo Birmoje. Balsuosime dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos, jį pateikė šešios frakcijos, pakeitimų nėra. Balsuojame už bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos. Balsuojame už visą dokumentą. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Kitas klausimas yra balsavimas dėl šešių bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Azerbaidžiano Ramilio Safarovo atvejis. Balsuosime dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos, kurį pateikė penkios frakcijos. yra pateikta pakeitimu. Balsuojame už pirmąjį pakeitimą, kurį ir balsuosime vardiniu balsavimu. Baigiame balsavimą. Atmestas. Antras pakeitimas. Balsuojame už antrąjį pakeitimą vardiniu balsavimu pradedame. Baigiame. Atmestas. Trečias pakeitimas. Balsuojame vardiniu balsavimu. Pradedame. Baigiame. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas. Vardinių balsavimo pradedame. Baigiame. Pakeitimas atmestas. Dabar balsuojame už septintą pakeitimą vardinių balsavimų. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Aštuntas pakeitimas. Vardinių balsavimų balsuojame, pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Dabar balsuojame už šeštą pakeitimą ir 12 e, pakeitimą, jie yra identiški, balsuojame vardiniu balsavimu, pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Dabar balsuojame už pakeitimą 11 vardiniu balsavimu. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Balsuojame už 13 pakeitimą vardinių balsavimo. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Dabar balsuojame už 10 pakeitimą vardinių balsavimo. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Balsuojame už penktą pakeitimą vardinių balsavimo. Pradedame. Baigiame. Atmestas. Devintas pakeitimas atsiimtas. O dabar balsuojame už visą pasiūlymą dėl rezoliucijos. Balsuojame vardiniu balsavimu ir pradedame.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 pasiūlymai dėl rezoliucijų bus perduoti tiems asmenėms ir organizacijoms, kam, kurioms jie yra skirti ir posėdis baigtas.